Saro diskusijos baigtos. Kitas posėdis vyks rytoj, balandžio antrą dieną, nuo 9 iki 13 valandos. Darbo tvarkė yra paskelbta. Galite su ja susipažinti.